Guten Abend. Mikrofon is on. Yes. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, labas vakaras. Šiek tiek vėluojame, e, tad dabar e, ne iš karto po balsavimo bus balsavimo paaiškinimai, bet e, vėliau. Ir dabar mes balsuojame pirmiausia dėl kursus pranešimo. E, dėl e, Europos globalizacijos e, padarinių prisitaikymo fondo ir balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Das ist angenommen. Priimta. Toliau, Kristoforų e, pranešimas Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. E, dar kartą dabartinis balsavimas ir kvalifikuota dauguma. Balsavimą pridedam, pradedame. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Baigtas balsavimas. Priimta. Dabar vėl Kriso, Krisohonos kolegos pranešimas e, dėl ant e, dėl Antonijo e, Marino Depinto imuniteto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau pranešimas, cvie, Cviefko pranešimas, pono Ivan Javkovič imuniteto išlygos prašymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau pranešimas Negresku. Dabar dėl Europos pristatymo mobilizacijos padarinių fondo mobilizavimo balsa, vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. Priimta. Toliau e, prie, periname prie Riegner e, pranešimo Viktoraus Paskiko imuniteto e, išlygos prašymas. Kolega Ferhofstadt, prašom. Your... Dėkui už jūsų padrasinimus. Gerbiamas pirmininkė, po tų tokių empatiškų diskusijų su prezidentu, su pirmininku Šulcu, kuris man sakė, kad aš dabar turėčiau įsikišti į procesą, o ne prieš dvi valandas, tai aš norėčiau, kad šis pranešimas grįžtų atgal į Teisės komitetą pagal darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnio antrą paragrafą. Nes jei jūs perskaitysite tą pranešimą, tai iškils abejonių dėl daugelio svarbų dalykų, Wikileaks dokumentų ir taip pat dėl kitų dalykų. Kai mes Sevrin, pono Sevrin atvejį svarstėme, mes sutikome, kad jo imunitetas būtų panaikintas, bet kad tai netrukdytų jam būti e, parlamentaru ir kad tai neribotų jos mens laisvės ir aš norėčiau kreiptis į Teisės reikalų komitetą, kad jis tokį pat sprendimą pono Uspaskicho atveju priimtų, kad jo asmeninė laisvė nebūtų ribojama. Nes aš nemanau, kodėl, nesuprantu, kodėl ponas, į poną Uspaskichą turėtų būti žiūrima blogiau negu į poną Sevriną, kurio atvejis buvo rimtesnis, tai buvo korupcijos atvejis. Taigi aš labai norėčiau, kad jūs balsuotumėt už tai, kad ponaus Paskicho pranešimas grįžtų į Teisės komitetą. Dėkuoju, pagal mūsų taisyklės yra galimybė kolegai pasisakyti už ir prieš. Kas norėtų pasakyti už šitą pasiūlymą, už prašymą? Kolega Golniš. Pone pirmininkė, ponas Ferhofštatas yra mano politinis priešininkas, bet aš pritariu jo pasiūlymui. Aš jau dešimt metų buvau specialioje komisijoje, kuri buvo galių patikrinimo ir imuniteto reglamento vertinimo komisija. Ir mes norime, kad būtų objektyviai elgiamasi su mūsų nariais, kai kalbame apie fumus persekucionis, kai yra tas politinio persekiojimo kvapas, kai parlamentarą persekioja jo politiniai priešininkai, jis turi išlaikyti savo imunitetą. Ir aš manau, kad aš pats vis atlaikiausi šių taisyklių, net kai e, tai lietė mano politinius priešininkus. Ir aš norėčiau, kad mes ir kodėl e, teisės komitetas tada tų svarbiausių parlamentarų imunitetą išlaiko, o taip vadinamų politiškai nekorektiškų parlamentarų imunitetą panaikina. Baigiu, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau, kad e, nutrūko. Uh, uh, kalbėti. Ačiū kolega, vieną minutę ir e, kiekvienam buvo skirta. Ir e, dabar aš nusprendžiau, kad ponas Kolniš e, palaikė šitą prašymą, taigi kas norėtų pasisakyti prieš šitą prašymą. Kolegė Rikner. Ponas Uspaskik turėjo daug galimybių prašyti žodžio teisės komitete ir jis uh, labai at, atsargiai ir apgalvotai jis apėjo šitą galimybę. Ir e, per pas, pastarą kadenciją e, e, Šitas klausimas taip pat buvo iškeltas ir mes šitą klausimą labai atidžiai analizavome Teisės reikalų komitete ir mes buvome pasirengę priimti sprendimą e, čia ir dabar mes jau labai ilgai e, dirbome su šitą bylą ir atėjo laikas balsuoti dėl jos. Dėkoju, kolegė Riedner. Dabar balsuosime, kas už. balsuojame e, dėl gražinimo e, į komitetą. Kas už gražinimą į komitetą? Kas yra prieš? E, mes turėtume patikrinti elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavot? Balsavimą baigiame. Atmesta. Taigi mes dabar uh, turime nuspręsti dėl ponos Redner pranešimo, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimtas. Wir kommen dann zum Bericht von Herrn Kollegen Duda. Toliau pranešimas Duder. Duda pranešimas. Uh, ponios Albertinė privilegijų ir imuniteto apsauga. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tada e, pono Landsbergio pranešimas dėl makrofinansinės e, pagalbos Ukrainai skirimo. Mes turime labai daug vardinių balsavimų ir pradedame nuo septintojo e, pakeitimo, ar visi balsavo. Balsavimą baigiame. Abgelehnt. Antrag 3. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta pirmojo straipsnio trečiosios dalies e, originalus tekstas balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Baigėme balsavimą. Priimta. Toliau pirmasis pakeitimas balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Baigė, pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? balsavimas priimta, e, baigtas, atmesta. E, ketvirtasis pakeitimas balsavimą pradėme. Ar visi balsavo? Baigėme. Atmesta. Devintasis pradedame. Visi balsavo. Baigėme. Atmesta. Dešimtasis pradedame. Visi balsavo. Baigiame. Atmesta. Ankstesnis trečios straipsnio pirmos dalies pakeitimas. Pradedame balsavimą. Visi balsavo. Baigiame balsavimą. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Dabar rankas turim pakelt. Kas prieš? Atmesta. Dvyliktas. Kas už? Kas už? prieš susilaikę atmesta. Penktas e, balsavimą pradedame, mm, vertinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigėme balsavimą. Atmesta. Dabar balsavimas dėl komisijos pasiūlymo. Atsiprašome. Šeštasis pakeitimas, vartinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Visi balsavo? Baigiame balsavimą. Atmesta. Dabar komisijos pasiūlymas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Ir e, teisė kūros rezoliucija, partinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Dabar pereiname prie kolegės Kaili pranešimo e, metinė mokesčių ataskaita. Penktoji dalis originalus tekstas. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Baigiame balsavimą. Priimta. 22 dalis kas už? prieš, susilaikę, priimta. 23 už, prieš, susilaikę, priimta. 25 dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. 34 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37 žodinis pakeitimas iš kolegės Kailį, prašom. Dėkui. Welcomes e, e, sveikina e, spartų įgyvendinimą konkrečios ša, kiekvienos šalios šalies ataskaitų ir prašo, kad komisija nustatytų, kad ataskaitos yra privalomos įmonėm, kurios yra pro, prie mm, sienų, prie valstybių sienų, išskyrus smulkų ir vidutinį verslą ir kad, nuoralt, kad iškart būtų peržiūrita apskaitos direktyva siekiant sumažinti administracinę naštą. Ačiū. Ar yra prieštaravimų? Nėra. Tada 37 dalis, tokia kokia pasakyta, dviemis, dviemis dalimis mes balsuosime. Dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, berots priimta, tačiau e, reikia patikrinti. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. Priimta. 39 dalis, originalus tekstas, dvimis dalimis. Kas už pirmą, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 60 dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 62 dalis, dvimis dalimis, kas už pirmą, antrą, kas prieš susilaikė priimta, kas už antrą dalį, prieš antrą dalį, susilaikė atmesta. 67 dalis, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, patikrinkime pirmąją dalį, balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą priimta. Antroji dalis kas už, prieš. Neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 69 dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta didelė dauguma. 70 dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Batinis balsavimas koncertuomosios dalies originalus tekstas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar visa rezoliucija, vartinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Baigiame balsavimą. Norėčiau visiems labai padėkoti ir labai paprašyti, kad tie, kurie norėtumėte pasilikti ir klausyti, tai likite sėdėti, o tie, kurie e, norite išeiti, tai e, labai greitai išeikite, nes noriu dabar suteikti žodį e, ponė.